su pagarba išklausytų mano žodžių, kuriuos ką tik greitai pasakysiu ir kurie bus įrašyti protokolą. Taigi dar skiriu vieną minutę visiems susėsti vietas. Dėkoju kolegos. Dabar tęsime posėdį. Kolegos, prašau tylos salėje, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną rimtą incidentą, kuris įvyko neseniai ir mes kaip parlamentas norėtumėme išsakyti susirūpinimą ir užuojautą tiems, kuriuos tai paveikė. Taigi dėkoju už tylą salėje. Mėly kolegos, penktadienį, spalio 30 dieną baisus gaisras kilo naktinėme klube Buharešte, kur apie 400 žmonių buvo. Tai buvo jauni paaugliai, jaunimas, kurie dalyvavo koncerte. Gaisro metu mirė mažiausiai 46 žmonės, 100 žmonių guli ligoninėje rim, su rimtomis sveikatos problemomis. Taigi mūsų mintys ir užuojauta su nukentėjusiųjų šeimomis ir artimaisiais. Mes taip pat esame labai nusiminę dėl to, kad Rusijos orlaivis sudužo centrinėje Sinajaus pusėsalyje, žuvo 224 žmonės, taigi mes reiškime užuojautą mirusiųjų artimiesiems ir visai Rusijos tautai. Pone Negresku, žodis Jums. Colegi, doamna președinte, dragi colegi, am luat cuvântul pentru... Pone pirmininkė, aš norėčiau pasisakyti dėl to, kad buvau tas savo kartu su kitais Rumunijos deputatais Europos parlamento, kad būtų pagerbta 50 beveik žmonių žūtis spalio 30 dieną gaisre, naktinėme klube Bukarešte. Kalba eina apie jaunus žmonės. Daug žmonių dargi kovoja už savo gyvybę, taigi mes turime išsakyti solidarumą ir užuojautą Rumunijos žmonėms. Tai yra labai baisi, baisus momentas mano šaliai ir aš norėčiau padėkoti visiems, kurie padėjo mums tokiu sunkiu momentu.